period for Turkey? Um, so, um, let's, uh, let's start. Taigi, pradėkime, negaiškime laiko. Pirmasis darbo atvarkės klausimas yra informacija apie FETO delegaciją į Ankarą, Turkiją, 16-18 kovo. Pirmiausia, prašau pono Preda, po to ką tipiri. The... Pone Preda. Uh, Turime aptarti tris tokias, tokius vizitus delegacijų per maždaug, mažiau kaip valandą. Siūlyčiau skirti, kiekvienam skirti po šiek tiek mažiau negu 20 minučių, prašom. Labai ačiū, ponia pirmininkė keletas trumpų pastabų po mūsų delegacijos vizito kuriai vadovavo Armaras Brokas, mūsų pirmininkas. Jo šiandien čia nėra, todėl jis manęs paprašė. Does it work? Do you have the translation? Okay. Do you have the translation? Sorry. Sorry, Mr. Preda. Is it fine? Prašom, ponia Preda. Mūsų delegacija sudarė keturių frakcijų atstovai EPP, socialistų, konservatorių ir liberalų frakcija. Iš viso buvo aštuoni nariai delegacijoje. Iš liberalų snečiai Ali, konservatorių Amijatas Bašyras, socialistų Katipiri ir Lopesas Agdaras. Katipiri yra pranešė Turkijos klausimų, noriu priminti, EPP, aš ir ponas Brokas, taip pat e, šešėlinė pranešė e, Amazodal ir dar vienas narys, kuris yra delegacijos mišrios e, parlamentarinės komisijos narys. Vizitas vyko antradienį, trečiadienį, labai daug sustikimų įvyko tai, tomis dienomis su ne vienu ministru ekonomikos, teisingumo, aišku, Europos reikalų ministru, kuris yra taip pat ir parinis darybininkas. Po to mes, mus prieėmė ministras pirmininkas Dafodoglų ir atitinkamai prezidentas Erdoganas. Ir trečia, susitikome su politinių partijų atstovavimo parlamente atstovais. Na, žinoma, turėjome galimybių turėjome galimybių apsikeisti nuomonėmis su žurnalistais, universiteto pasaulio žmonėmis. Ten dalyvavo kelių politinių partijų atstovai ir diskusijos buvo gana gyvos. Kokie klausimai buvo darbo atvarkė? Norėčiau trumpai pateikti e, informaciją apie tai. Taigi pirmiausia, mes kalbėjome apie darybų skyrius ir išsakėme savo nuomenę dėl darybų tiekmės ir su mūsų pokalbininkais, mūsų kolegomis kalbėjome apie galimybę atverti kitus darybų skyrius, pavyzdžiui, 23, 24 ir 31 skyrius susijusiais su užsienio reikalais ir e, saugumu. Antrasis e, aptar, diskusijų objektas buvo, buvo transatlantinės partnerystės tarybos. Ir turkai išaiškė tam tik nepasitenkinimą, kad jie nežino nieko apie šių darybų evoliuciją. Todėl mes su daugeliu pašnekovų, su ministrais ir partijų atstovais aptarėme ir muitų sąjungos klausimus. Tai yra seni klausimai. Ir trečias labai svarbus klausimas, kurį aptarėme, buvo energija. Ir čia Čia kalbėjome apie e, Nabuko e, iššūkius, kas labai liūdina turkus ir aišku santykius tarp Centrinės Azijos ir Europos šalių. Mes atsižvelgėme į Turkijos valdžios ketinimus dirbti su mumis, e, su mumis šioje srityje. Ketvirtas, ketvirta tema, kuri buvo aptarta, tai buvo santykiai su Armenija. Kaip žinote, šiemet 2015 metai yra ypatingi, atmenant e, Armenijos e, žmonių ir Turkijos žmonių e, pamenamus įvykius. Ir mes kalbėjomės apie tai, kaip šias datas pažymėti Europos lygmenių ir kaip tai žiūri Turkijos ir Armenijos valdžia mes norėtume pademonstruoti atsakingą ir orų požiūrį į šios įvykius. Penktas, santykiai su Rusija. Buvo išreikštos įvairios nuomonės dėl sankcijų Rusijos atžvilgių. E, Turkijos atstovai išaiškė norą būti, kad su jais būtų konsultuojamasi prieš sankcijų taikymą Rusijos atžvilgių. Šešta, Kipras. Kipras e, dažnai parlamente aptarinėjimas, e, todėl ko gero nebūtina pasakoti apie tai, kokios buvo mūsų frakcijų pozicijos ir kokia yra Ankaros pozicija šio klausimo. Kiti klausimai buvo susijęs su Turkijos politinio režimo funkcionavimu, būtent e, su tai kokios yra perspektyvos e, ar tai būtų parlamentinis ar referentinis kelias po rinkimų ir e, dar vienas specialus klausimas, e, kurį paminėjome, tai buvo rinkimų klausimas nes e, ir aišku, labai svarbu buvo aptarti ir kurdų situaciją, nes, kaip žinote, kurdų partija CHP nusprendė kitose rinkimuose dalyvauti kaip partija su savo kandidatais E, kadangi jų, e, jų kandidatas prezidento rinkimuose pasiekė taip pat neblogų e, rezultatų. Na ir buvo aptarta tokia tema ir pagaliau mes kalbėjomės apie spaudos laisvę, apskritai žodžio laisvę su politikais. Pavyzdžiui, mes paminėjome E, daug interneto svetainių uždarima apie tūkstančiai e, Turkijos e, ir apskritai interneto svetainių yra blokuojama. Mes su žurnalistais, su kita publika gana gyvai diskutavome apie žiniasklaidos laisvę apskritai žurnalistų padėtį Turkijoje. Taigi tiek. Dabar norėčiau perduoti žodį kolegijai. E, ir ji pristatys savo nuomonę apie tas diskusijas, atsižvelgiant į rengiamą pranešimą. Taigi, ponia pirminkė, jeigu esate, perduosiu žodį. So, Mrs. Piri, you have the floor. Ačiū, ponė Piri, žodis, ačiū pirmininkė, ačiū kolegai. Žinoma, pasistengsiu nekartoti tos informacijos, kurią jis jau pristatė, galbūt aš šiek tiek papildysiu. Pradėsiu ten, kur kolega baigė. Manau, kad mūsų parlamente visuomet yra labai svarbus visi klausimai susijęs su teisės viršenybė ir pagrindinėmis teisėmis. Parlamente esame patvirtinę rezoliuciją sausio mėnesį dėl žodžio laisvės e, po to, kas įvyko Gruodžio mėnesį taip pat vyksta diskusijos dėl teisės aktų patvirtintų Turkijoje, siek, tiksliau, kurie yra svarstomi parlamente dėl e, saugumo padėties pusė straipsnių jau buvo <clears throat> patvirtinta to įstatymo, tiek opozicija, tiek pilietinė visuomenė yra pareiškusi, kad patvirtinus į teisės aktų paketą policija galėtų apeiti teismus ir gauti daug papildomų galių. Ir aš šį klausimą ir mes visi kėlėme susitikdami su kolegomis iš Turkijos parlamento. Taip pat pabrėžėme, kad mūsų parlamentas per pastarus penkerius metus nuolat kartoja ir aš ketinu tą daryti ir toliau E, ir tokia buvo pagrindinė mūsų visų delegacijos narių mintis, kad mums reikia tensvesnio dialogo šiais klausimais, tai yra dialogo apie žmogaus teisės, pagrindinės laisvės ir <clears throat> tai, tai yra būtina siekiant atverti 23-24 narystės dėrybų skyrių. Taip pat reikalingas struktūra turiškesnis aukšto lygio e, dialogas, nes, pavyzdžiui, užsienio reikalų srityje Turkija ir ES Jeigu vertintume tai, kas vyksta pietinė Turkijos kaiminystėje, pavyzdžiui, Sirijoje arba rytų kaiminystėje, tai reikėtų tokio labiau struktūrizuoto aukšto lygio dialogo. Užsireikalų srityje, kalbant apie ekonomiką, vienas iš mūsų dėrybininkų pateikė e, tinkamą pavyzdį susijusiu su struktūriniu dialogu ekonomikos srityje. Skarta per metus po to, kai ekonomikos ir finansų ministrų sustikimai vyksta, Turkija kartu su kitomis šalimis kandidatėmis e, gauna 10 minučių padėčiai pristatyti ir tai yra viskas, turint omenyje, e, kad 70 e, procentų tiesioginių užsienio investicijų ir prekybos apimtis tarp Turkijos ir EU, ES yra labai didelis, tai mums reikia struktūriškesnio dialogo. Taip pat buvo pabrėžta, kad jeigu ES ir JAV pasirašys laisvos prekybos susitarimą, tai turės didžiulę įtaką Turkijos ekonomikai ir, ir Turkijos politikai negalės to įtakoti. Tai taip pat buvo aptarta energetika ir vizų sistemos liberalizavimas. Mes visi, manau, pripažįstame, vertinant padėtį Turkijoje, kad nepaisant to, kad e, reformų procesas e, vyksta netaip greitai, e, turiuomenyje kurdų mažumos teisės, vis tik tai mes palankiai vertiname vyriausybės žingsnius, suteikiant laipsniškai tų teisų vis daugiau ir kurdų partija pirmą kartą apsisprendė birželio 7 dieną vykstančiose rinkimuose parlamento dalyvauti ir aišku yra spekuliuojama, ar įveiks tą 10 procentų patekimo į parlamentą barjerą ar ne ir e, kokią įtaką tai galėtų turėti taikos procesų, jeigu ši partija pateks į parlamentą ir, e, arba ne. HDP, kurdų partijos e, pirmininkas Demirtaš aiškiai pareiškė, kad jis nenori e, AKP partijos remti jeigu pastaroji negaus absoliučios balsų daugumos per parlamento rinkimus tam, kad šalies santvarka būtų pakeista iš parlamentinės į prezidentinę. Taip pat aptarėme ir pabėgėlių klausimus. <clears throat> kuriems galbūt ES nėra skiriama pakankamai dėmesio, ypač e, turint omenyje e, tą didžiulės apimties humanitarinę pagalbą, kurią Turkija teikia dviem milijonam Sirijos pabėgėlių, galbūt mes taip pat galėtume savo indėlį įnešti šią humanitarnę pagalbą. Dar vienas pastebėjimas, aš manau, kad labai geras aspektas susijęs su šių delegacijų vizitais yra tai, kad ne tik mes galime mums rūpimus klausimus kelti, tačiau taip pat ir Turkijos pusė. Ir galbūt jums būtų įdomu, kokie klausimai buvo mums keliami. E, žinoma, kiekvienais metais kartojasi klausimas susijęs su jų vertinimu nesažiningai vykstančiomis narystės darybomis. Jie mano, kad e, derantis atsižvelgiama ne į Turkijos pastangas ir nuopelnus, o daugiau į politinius aspektus. Taip pat e, buvo svarstyta rezoliucija dėl Armenijos klausimo, kurią ketiname balandžio mėnesį patvirtinti. Ir taip pat dar naujas reiškinys, kuris buvo svarstytas, tai yra islamofobija. Mums buvo išdalinta labai išsami informacija, kurioje e, Turkijos atstovai reiškia susirūpinimą dėl to, e, kokie padėtyje yra musulmonų bendruomenė Europoje ir e, pateikė atitinkamus diskriminavimo pavyzdžius įvardė atitinkamus atvejus. Taigi, aš manau, kad mes daugiau kalbėjome tokius bendrus e, reikalus, o galbūt ne vien tik tai e, diskutavome ES ir Turkijos tarpusavio santykės. Panai Tanokui žodis. Ačiū už šį pristatymą. Galbūt e, keliais klausimus dabar paminėsiu ir kolegos, kurie lankėsi Ankoroje, galėtų atsakyti, ar jie buvo apsvarstyti ar ne. Tarptautiniu mastu kelia e, nerima tas susidarimas tarp Ankaros vyriausybės ir Islamo valstybės dėl e, Turkijos diplomato pagrobto paleidimo ir e, kuomet e, dabar Turkijos specialiosios pajėgos e, vieną e, įkaitą išlaisvino, tai Kobanės regionietis tai sugebėjo prasibrauti Islamo stybės kontroliuojamą teritoriją, nei šovė ne vieno šūvį, man atrodo, kad ten yra koks nors specialus susitarimas. Ar jūs kėtė klausimą dėl skirtinės ekonominės zonos, turiminės santykius su Kipru ir Kipro galimybę savo teritoriniuose vandenyse išgauti naftą ir dujas dėl <clears throat> sankcijų Rusijai. Aš nesu nustebęs dėl tokios Turkijos pozicijos dėl sankcijų Rusijai, kadangi Erdogano ir Putino pažiūros yra pakankamai artimos dėl žmogaus teisų, teisės viršenybės, tačiau e, Turkija visuomet tvirtina, kad solidaruodamasi su savo e, tikėjimo broliais Azerbaidžiane, jie yra uždariusi sieną su Armenija. Tačiau atrodo, kad Turkija nerodo jokio solidarumo su Krymo musulmoniška totorių bendruomenė ir yra išsiuntusi atitinkamą Krymo totorių bendruomenės atstovą iš savo šalies. Minint e, Armėno genocido metinės, aš dalyvausiu tinkamuose renginiuose Junktinėje karalystėje, tai reikėtų įvertinti, kaip e, Turkija teisina savo elgesį arba poziciją armėnų atžvilgių ir visiškai nesižvelgia į Krymo totorių padėtį. Kalbant apie e, PKK, e, ir į PG tur, kurdų pajėgų kovo su islamo valstybė. Manau, kad Turkija taip pat neskiria pakankamai paramos e, šioms grupėms. Ah, Labai ačiū. Taip aš noriu kelti panašių klausimų. Ar apie tai buvo kalbama? Ir norėčiau nu, išgirti daugiau informacijos. Ar buvote susitikę? Na, aš būtų sutikęs su Just Listed Association, nes manome, kad čia matome, iš, iš šios pusės matome grėsmių šilaikinė Turkijai. Juk prezidentas Erdoganas kalbėjo apie moterų teisės, apie tai, kaip jos turėtų būti šeimoje ir panašių dalykų kalbėjo. Tai yra labai svarbu. Taip pat žiniasklaidos varžymas ir žurnalistų sudimas kalėjimą. Ar kalbėjote apie tai? Ačiū. Ponas Van Balin. Ačiū. Alde vardu, ačiū už tas klausimą. Aš paklausti, kaip turkai, su kuriais jūs susitikote, kaip jie vertina santykius Europos Sąjungą. Nes mes esame sutikę su Turkijos e, atstovais, bei esame skaitę žiniasklaidoje, kad e, Turkijoje blėsta susidomėjimas dėrybomis Europos Sąjunga. Taip pat matome, kad kyla problemų dėl sutarimo, tai galbūt galėtumėte kiek geriau paaiškinti, pasidalinti išvalgomis apie Turkijos nuomonę dėl dėrybų su Europos Sąjunga. Ačiū. Taip, labai ačiū. Taigi yra keltas klausimų ir prašyčiau trumpai tuos klausimus atsakyti. Taigi ponas Preda pradės ir po to, kad apirtės. Labai ačiū. Bon. Uh, Labai ačiū atsakysiu į panos Lunačiak klausimą. Vien dėl to, kad jos sportinė partija nebuvo atstovaujama ir aš esu įstikinęs, kad liberalų ir konservatorių atstovams jų nariai galės papasakoti detaliau dėl sustikimų su asociacijomis, e, už kurios užsima moterių teisėmis. Na, tai nebuvo programoje, Mes e, praleidome vieną e, susitikimą su vyriausiam ombudsmenu dėl, tiesiog dėl e, nesuderinimo programos. Na, o moterų klausimai buvo keliami susitikimuose su politinėmis partijomis. Ir tame dialoge, kuris buvo labai, labai gyvas, man pirmą kartą teko dalyvauti tokiame Sutikime, kur dalyvavo politikai ir žurnalistai toje diskusijoje. Žurnalistai kaltino politikus dėl apribojimų ir dar daugiau kalbėjo apie žodžio laisvės trūkumus. O politikai aiškino, kad režimas yra labai liberalus ir nėra jokių problemų žodžio laisvėj. Buvo pacituoti įvairūs skaičiai. Ir šį klausimą labai skirtingai vertino, vertino abi pusės. Dėl pono Van Balino klausimo turėjau turbūt tai pasakyti iš, per pirmąjį pasisakymą. Mūsų pašnekovų tonas buvo labai pozityvus, kalbant apie darybas. Jie visi minėjo e, nuomonę apklausas, kurios e, buvo tam tikras surprizas kadangi dauguma e, remia tas darybas, dauguma turkų žmonių ir pasisako už e, dialogą su ES. E, kaip sakiau iš pat pradžių, mes kalbėjomės apie galimus darybų skyrius, kurios kalbėjome, kad reikėtų atverti naujus darybų skyrius O kai dėl pono Tenoko klausimo, tai visi šie dalykai - Islamo valstybė, PKK partijos klausimas, konfliktai e, su Kipru buvo keliami. Galbūt e, jūsų kolegos galės jums pat, detaliau papasakoti apie tos E, klausimus, tačiau mes išdėsime tiesiog parlamento poziciją, kuri patvirtinta trijose e, rezoliucijose. Mes esame patvirtinę dvi rezoliucijas dėl Turkijos 14 metų Liepos mėnesį paskutinę rezoliuciją patvirtinome ir mes e, būtent pristatėme tokį požiūrį, kuris išreikštas tose rezoliucijose. Ir aš tikiuosi, kad kad Pirė galės papildyti mano šią informaciją. Labai ačiū uždėmesi. Ačiū, ponia Pirė. Thank you. Labai ačiū. Taip. Dėl Kipro ir dėl skirtinės ekonominės zonos. Tai po pagrindinės delegacijos sutikimų dar vyko dviejų dienų susitikimai su JPC ir Ten buvo pats pagrindinis klausimas šis. Mes taip pat su delegacija klausime dėl šių dalykų ir, na, žinoma, siek, siekiama, kad abi Kipro pusės vėl grįžtų prie darybų. Galbūt balandį bus galima prie to grįžti, nes nes tuomet e, baigs galėti kai kurie Turkijos priimti sprendimai ir ir tuo pat metu visas bendrovės turės užbaigti žvalgybą pietinėje Kipro dalyje, kuris lieka šiuo metu. Tad galbūt tai bus proga abiems pusėms grįžti prie darybų stalo. Toliau Rusijos sankcijos. Taip, na, manau, kad bet jau parlamentas labai aiškiai supranta ir sako, kad kandida, šalis kandidatės turėtų palaikyti mus, kai kalbam apie tokius svarbius užsienio politikos klausimus. Ir galiu pasakyti, kad, na, bent jau Turkijos naudai, nors, žinoma, galiu sutikti su tuo, kad Turkijos aktyvumo trūksta, reikėtų, kad Turkija veiktų aktyviau ir aktyviau mus remtų. Tačiau galiu pasakyti Turkijos naudai, kad štai praėjus penktadienį prezidentas Erdoganas lankėsi Ukrainoje, jis apie tai jau pranešė, kai mes buvom nuvykę Ankarą ir labai pasiuntė iškių signalų dėl Krymo totorių. Taigi tikrai aiškiai pasintė solidarumo signalą, pasisakė dėl Turkijos, e, dėl Ukrainos vientisumo, nepriklausomybės. Taip pat buvo, kai buvo balsuojama dėl e, Krymo aneksijos pasmerkimo, tai Turkija balsavo taip pat kaip Europos Sąjunga. Tačiau, žinoma, tikrai dar jie galės patirti ir daugiau. Toliau Armenija. Na, manau, kad galime, visi gerai žinome, kuo, kuo nepatekyti yra turk, turkai. Ir ką mes išsakėme per posėdžius. Manau, kad čia svarbu pasakyti yra tai, kad šioje srityje tikrai norime matyti geresnių, didesnių žingsnių, tačiau na, negalime paneigti, kad per pastarusius keletą metų pirmą kartą Turkijoje buvo imtasi realių žingsnių, kad būtų galima pradėti bent jau kalbėti apie šį klausimą. Buvo surinktas seminarų įvairių, įvairiose Turkijos miestuose, istorikai diskutavo šių klausimų. Taip pat buvo pasakyto oficialių pareiškimų prezidentas, mes pirmininkas pristatė pareiškimų, ko anksčiau niekada nebūdavo. Toliau dėl PKK partijos veiklos ir ar galima jas išbraukti iš Europos Sąjungos teroristų sąrašo, tai mes šio klausimų nekėlėme. Bet, bet to šio klausimų nekėlė ir Turkija, nes jų manimų šis klausimas dar netilai šis klausimas svarstyti Europos Sąjungoje ir svarbiausia yra palaikyti einamą susitaikymo procesą. PKK dar pavasarį ketina apie tai daugiau na, diskutuoti dėl galimybės sudėti ginklus. Tad e, kol kas nei Europos Sąjunga, nei Turkija aktyviai nediskutuoja dėl šio klausimo. Luna, čia gal tik klausimas. Taip, buvome sutikę su žurnalistais ir e, susitikome su ombudsmenu, kuris kelia šį klausimą. Taip, žinome, kad per JPC posėdžius, kurie vyko po AFET posėdžių, buvo kalbama apie tai, buvo kalbama apie, apie motorizacijų veiklą, taip pat buvo kalbama ir apie žiniasklaidos veiklos apribojimus, tikrai buvo tik minėta daug kartų. Mes tikime su trimis žurnalistais. Vienas buvo iš labiau vyriausybę palaikančios grupės, kitas iš kitos grupės. Ir visi šitie žurnalistai priklausė anglų kalba leidžiamiems laikraščiams Turkijoje ir jie, na, atstovauja labai skirtingoms grupėms, jų skaitytojai būna labai skirtingi, tad išgirdome nuomonių, kas vyksta Turkijoje šioje srityje. Taip pat išsakėme ir savo nugastavimus. Van Balen, klausimas dėl to, kaip Turkija vertina santykius Europos Sąjungo, tai galbūt kai ką ir nustebins. Tačiau matau, matėme, kokios buvo aukšto lygio programos plėtojamos, kaip ką pasakė ne tik valdančiosios partijos atstovai, bet, jau, bet ir opozicijos atstovai. Tai matėme, kad jiems e, stojimas į Europos Sąjungą vis dar yra pagrindinis prioritetas. Ir taip pat kalbant apie aukšto lygio struktūrinius dialogus, tai buvo pasakyta, kad tikrai tai neturėtų daroma vietoj stojimo dėrybų. Tad matome tikrai, kad dauguma Turkijos gyventojų vėl palaiko Europos, dėrybas dėl stojimo Europos Sąjungą, ko jau seniai nebuvo, beje, jaunimas palaiko dimtaždalys. Kitas bus klausimas, kada Turkija paiks įstoti ir dėl to yra daugiau skepticizmo, nes jie, jiems atrodo, kad procesas nėra, nėra vykdomas sąžiningai. Tiek, ačiū. Labai ačiū. Dar du kolegos noriu tų klausimų. Taigi, pirmiausia, madam Marėlių. Euh, Ačiū, pan pirmininkas. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti mm, delegacijos narius su, su sėkmingu vizitu. Manau, kad ir tinkamai užduotus klausimus. Manau, ponė Prėda ir kiti delegacijos nariai, jūs uždavėte pačius tinkamiausius klausimus kurie yra labai svarbus, jautrus es ir Turkijos tarpusavio santykiams. Aš norėčiau daugiau išgirsti informacijos apie tai, kaip jūsų partneriai, su kuriais kalbėjotės, reagavo išduotus klausimus. Aš neabejoju, kad jūs uždavėte tinkamus klausimus dėl mūsų vizijos, tačiau man įdomu išgirsti, kokią viziją turi asmenys, su kuriais kalbėjotės. Pavyzdžiui, Dėl žurnalistų padėties, e, kadangi šiandien laiko nedaug turime, tačiau e, tikrai būtų gerai, kad būtų parinktas atitinkamas dokumentas apie tai, kaip Turkijos atsakingi asmenys reaguoja į jiems užduodamus klausimus ir į padėtį šalyje, tam, kad galėtume geriau pasirengti mūsų būsimoms diskusijoms. Ponas Bašyras, pirmininkė, aš kadangi taip pat e, keliau kartu su delegacija norėčiau perskaityti savo pareiškimą dėl šio vizito išvadų. Nepaisant tam tikrų e, nesusipratimų, ES e, dešimtmečius palaiko abipusiai naudingus santykius su Turkija, jie yra naudingi abiems šalims. Turkija priklauso dešimčiai didžiausių ES ekonomikos partnerių. Per dešimt pastarųjų metų jos ekonomikos augimas buvo toks didelis, kad dauguma ES valstybių narių galėtų apie tai tik svajoti. Nepaisant to, <clears throat> kai kurie yra labiau linkę susitelkti e, į neigiamus aspektus, to tarpu aš norėčiau pabrėžti teigiamus. Turkija privalo užtikrinti, e, kad e, būtų nuolat tikrinami ir kontroliuojami kai kurie svarbus klausimai, ypač užtikrinama žodžio laisvė. Mes turime pripažinti, kad padaryta didelė pažanga. Svarbiausias dalykas yra susijęs su kurdų bendruomenės, su susitaikymu su kurdų bendruomenė, taip pat Turkija priėmė 2 milijonus pabėgėlių iš Sirijos ir e, tas buvo labai aukštai įvertinta jungtinių tautų pabėgėlių komisijos. E, jungtinės tautos teigia, kad Turkija tokiu būdu E, patvirtino, kad laikosi prisimtų įsipareigojimų, dėje apie šios dalykus dažniausiai yra nutilima, kalbant apie ekonomiką. E, tai yra labai daug <clears throat> naujų galimybių susijusių su skaitinė ekonomika. Turkija pagal vertimus yra 50 milijonų interneto naudotojų ir pagal interneto sklaidą Turkija yra septintoje vietoje pasaulyje. Tok galima tikėtis elektroninės prekybos būmo Turkija. Turkija, todėl reikėtų pasinaudoti atitinkamomis atsiverinčiomis galimybėmis. Jeigu norime sutvirtinti strateginę partnerystę su Turkija, turime žengti į priekį kartu ir e, pabrėžti svarbia, svarbiausius teigiamus dalykus - ekonomikos augimas ir stiprus tarpusio santykiai nuo Dublino iki Ankaros labai E, smarkiai galėtų pasitarnauti mūsų visų gerovai. Ačiū. Ponai Kastaldo, žodis ir daugiau kalbėtojų naujų sąrašą neįtrauksime. Turėsite galimybę su dvišalius klausimus įspręsti kitų metų, pons Kastaldo. Ačiū pirmininkė. Noriu užduoti klausimą kolegai dėl energetikos politikos. Norėčiau išgirsti daugiau papildomos informacijos e, apie atitinkamus energetinius projektus, kurie e, Turkija turėtų pakeisti pietų srauto projektą ir apriepti tam tikrus Nabuko energetikio elementus Ar jūs e, svarstėte šį projektą su savo partneriais Turkijoje ir ką apie tai kalbėjote? Nes man atrodo, kad šie klausimai yra labai svarbus, kadangi tas energotikis turėtų būti tiesimas per Graikiją, Serbiją ir Makedoniją. Tik norėčiau išgirsti, kokia buvo Turkijos atstovų reakcija. Pirmininkas. Aš prašau atsakyti vieną iš e, delegacijos narių, išduos klausimus arba jūs arba ką, ponė Pyri, prašau. Žinoma, esu pasirengusi ir asmeniškai papasakoti išsameu apie vykusias diskusijas, kalbant apie žurnalistus. <clears throat> tai akis krinta pirmiausiai e, žurnalistų savikontrolės, savicenzūrą e, tam, apie tam tikras temas rašant, kuri galbūt yra tokia pati griežta kaip ir oficialioji cenzūra. Kalbant apie tam tikrus įžeidinėjimus, esame girdėję apie tam tikras bylas iškeltas e, dėl įžeidinėjimų socialinėje žiniasklaidoje vyriausybės atstovų. Mes aiškiai pasakėme, kad būdami politikais mes esame įžeidinėjami kiekvieną dieną, tačiau tai yra sudėdamoji mūsų darbo dalis ir tai taip pat yra laisvos demokratinės santvarkos dalis. Ir, e, Nereikėtų bausti už tokius e, pasisakymus. Kalbant apie saugumo aspektus, Turkijos vyriausybė nuolat tvirtino, kad labai atidžiai vertina galiojančias nuostatas ir nėra nei vienos nuostatos, kurios nebūtų ES valstybėse narėse. Mes to tarpu atkreipiame dėmesį, kad tokio masto su saugumu susijęs įstatymų paketas ir E, mes pabrėžiame, kad puikiai suprantame, kad Turkija yra susirūpinusi savo saugumu dėl istorinių aplinkybių, dėl 40 tūkstančių terorizmo aukų, tačiau e, <clears throat> mes e, galbūt paraginame surinkti tinkamas konsultaciją su Europos tarybos Venecijos komisija, su Europos komisija ir mes galėtume pasidalinti savo patirtimi šioje srityje dėl energetikos ir dėl uh, Turkish Stream ir Turkijos rauto projekto mes e, svarstėme jį su vyriausybės atstovais, pamiršome pradžioje paminėti, kad mūsų viešnagė sutapo su komisijos vicepirmininko Ševčiovičiaus e, apsilankimu ir jis lankėsi Turkijoje būtent dėl šios priežasties, kad būtų pradėtas aukšto e, rango energetikos tarp ES ir Turkijos dialogas. Taigi tiek galiu atsakyti į jūsų klausimus. Ačiū. Pone Prėdą, norėjote papildyti trumpai. Du aspektus noriu paminėti. Nuomonių įvairovė tarp Turkijos politinių partijų yra labai didelė. Ir ta kritika adresuota ES atžvilgių yra netgi labiau niuansuota kartais ne mūsų kritika Turkijos atžvilgių, tai būtų pirmas pastebėjimas. Savo diskusijose mes pabrėžėme būtinybę bendradarbiauti pakankamai stipriai šiuo metu, ypač mūsų tarpusio santykių su Rusija kontekste ir atsižvelgdami į padėtį artimuosius rytuose. Kažkas netgi pasakė, kad šiandien labiau reikia stiprinti santykius su Turkija nei šaltojo karo metu. Taigi toks buvo bendrasis diskusijų kontekstas, o jeigu norėtumėte išsamesnės informacijos, tai aš kaip ir kolegė ir kiti delegacijos nariai esame pasirengę savo politinių frakcijų nariams suteikti daugiau informacijos. Okay, thank you very much. I would... Labai ačiū. Norėčiau baigti diskusiją šią temą, nes jau labai vėluojame. Norėčiau perėti prie kito klausimo. Tai yra informacija apie FETO delegaciją Erbilyje, Irake. Ir pona Kana, prašau per penkias minutės pristatyti šią informaciją. Prašom. Ačiū. Delegacija sudarė du žmonės, aš e, ir Agilaras, e, mes lankėmės, e, kiti kolegos dėja atkrito, mes dvi dienas praleidome Arbile, Kurdistane. Per tą laikotarpį mums pavyko susitikti su vyriausiais politiniais lyderiais, nevyriausybinės organizacijomis, įvairiamis grupėmis ir taip pat apsilankėme pabėgėlių stovykloje. Trumpai kalbėsiu pirmininkė. Norėčiau paminėti keturias sritis. Pirmiausia, kova su Islamo valstybė. Antra, santykiai tarp Erbilo ir centrinės Bagdado vyriausybės, žmogaus teisų ir humanitarinė situacija ir pagaliau platesnė, dėl platesnio regioninio konteksto. Pirmiausia, dėl kovų Iš apsilankimo buvo aišku, kad po tarnės koalicijos įsikešimo Islamo valstybė patyrė rimtų pralaimėjimų ir jau nebe, nebepuola. Tačiau reikia pasakyti, kad nepaisant to, Islamo valstybė tis tik tai yra aptramdyta, bet nėra sunaikinta. Yra labai svarbus veiksniai, kurie jos jėgą lemia. Daug e, kovotojų yra buvę Irako bat partijos generolai ir kariškiai, kadangi jie prarado darbą ir dėl, prarado savo pozicijas, dėl to jie prisijungė prie islamo valstybės. Antra, ankstesnė Melakio vyriausybė dėl jos politikos e, sunierabo atžvilgių e, ISIS sustiprėjo. Ir be to islamo valstybė turi daugybę ginklų ir amunicijos. Jie turi vakarieč, vakarietiškų ginklų iš uh, e, Almakį armijos, uh, e, kuri atsitraukė ir paliko ginklus. Taip pat uh, iš Asado armijos rusiškų ginklų jie turi. Mūsų pašnekovai mano, kad yra apie 20 tūkstančių kovotojų. Per susitikimą su jais mes paprašėm, jie prašė pateikti daugiau amunicijos ir sunkiųjų ginklų ir padėti apmokyti jų pajėgas. Antrasis prašymas buvo padėti jiems gydyti sužeistus karius Europoje, jeigu jie neturėtų e, medicinos, medicinių žinių ar technologijos ten vietoje Kurdistane. Taip pat buvo kalbama apie Mosulo miestą, apie tai, kas turėtų jam vadovauti. Problema yra tai, kad Bašmargazai nenori palikti. Galiausiai, kai šis klausimas bus sprendžiamas, svarbiausia yra tai, kad kad situacija nepablogėtų. Pirmoji rekomendacija būtų nustoti galvoti apie ekskluzyvinį karinį sprendimą sprendžiant islamo valstybės klausimą. Pirmiausia, reikia suprasti karinės priežastis jos susijusios su ankstesnė Malikio vyriausybė. Taip pat reikia mesti iššūkį tą ideologiją ir palaikyti ryšius su musulmonais, bet to tarptautinė bendruomenė turi dėti didesnės pastangas e, blokuodama finansinius rautus islamo valstybės e, linkme. Toliau santykiai tarp Erbilų ir Bagdado, nors situacija šiek tiek pagerėjo, yra du ginčytiniai dalykai. Pirmiausia, senas ginčas dėl teritorijos ir antrasis susirės e, susijęs su kurdų naftos pajamomis. Atrodo, pastaruoju metu e, tam tikras supratimas tarp šalių e, atsirado, 17 procentų Irako biudžeto skiriama vietos e, vyriausybei. Nepaisant tokio sutarimo, atrodo, pastaraisiais trim, pasarusius tris mėnesius pinigai nebuvo pervedami, o tai kelia didžiulių problemų vietos vyriausybei. Irako centrinė vyriausybė e, teigia, kad jie turi likvidumo problemų ir e, jiems neperdodamas sutartas naftos kiekis. E, kita pusė sako, kad buvo kalbama apie vidurčius, vidurkius, o ne kasdieną pateikiamą kiekį. Taigi, didžiulis spaudimas daromas vietoje, vietos valdžiai, e, tarnautojai negauna atlyginimų ir ta problema keliama tokiu rakursu, kad Bagdado vyriausybė nepakteikė e, jiems lėšų. Toliau trumpai labai apie humanitarinius e, aspektus. Vietoje, vietos žmonės patiria didžiulį spaudimą. Viena vertus visi sako, kad kurdo regione vyriausybė e, pabėgėliams suteikia galimybę judėti, už, užsiimti kažkokiu darbu. Tačiau pati regioninė vyriausybė turi problemų daug ir E, šiaip e, gyventojų padaugėjo 28 procentais per e, pusę metų. Įsivaizduokite, bet kokia visuomenė patirtų didžiulį spaudimą. Todėl mes iš pradžių nerimavom dėl žiemos, tačiau toje pasaulio dalyje e, ir vasara gali būti sudėtinga, nes temperatūra pakyla iki 50 laipsnių Celsijaus. Taigi reikia didesnio humanitarinio finansavimo ir reikia toliau e, kalbėti su Irako vyriausybė, kad e, kai kurie pagėbėjai galbūt būtų persiusti kitu, kitur. Tai tiek, galbūt kitus klausimus paliesiu atsakinėdamas į klausimus. Ponas Kastalda, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Kanui už e, detalę informaciją. Turiu keletą klausimų. Pirmiausia, aš sutinku, kad e, siekiant susidoroti su islamo valstybė, nepakanka panaudoti karinius sprendimus. E, reikia visapusiškai šį klausimą spręsti, reikia galvoti apie kultūrinius, socialinius ir ekonominius aspektus. Taip pat reikia užkirsti kelią, kad jie pritrauktų kovotojų iš vakarų šalių. Bet o ar jūs kalbėjote apie ryšius tarp islamo valstybių ir e, persų įlankos šalių, skaitant ir Turkiją? Galbūt kalbama apie individualius asmenis, kurie finansuoja įvairiais kanalais Islamo valstybę. Ar turite kokios nors naujos informacijos apie neteisėtą prekybą nafta? Yra gandų, kad ir Europos bendrovės e, tokioje prekyboje dalyvauja. Ar turite kokios nors informacijos apie tai? Ar gavote tos informacijos, nakydamasis Nerbile? Na ir pagaliau norėčiau pritarti Jums dėl to, ką Jūs sakėte apie tai, kad reikia e, skirti daugiau finansavimo pabėgėliams padėti. Kurdistano regione jiems yra tikrai sunku, reikiamų išlaidų poreikis didėja. E, pone Kanai, prašom. Aš sutinku su kolegos e, kai kuriomis formuluotėmis, tačiau dėl Turkijos mes kalbėjome su įvairiais, su įvairiais e, subjektais apie tai, jiems atrodo, kad Turkija galėtų padaryti daugiau. Kas, kas mano, kad Turkijos vyriausybei labiau rūpi nuversti Asadą, o ne susidoroti su Islamo valstybė kai kas vertina, kad Islamo valstybė yra nesugebėjimas susidoroti su Asadu produktas. Kaip aš sakiau, mums turime dėti daugiau pastangų, kad sustabdytume pabėgėlius rautus, tačiau aš nemanau, tai galėtų padaryti vietos vyriausybė. Tiek to, tiek, tiek, tiek pirmininkė. Ačiū, panas Tanokas, dvi minutės. Labai trumpai Aš čia kalbu asmeniškai, o ne frakcijos vardu. Aš taip pat esu Kurdistano draugų grupės pirmininkas parlamente. Ar, ponia Kanai, jūs aptarėte visą bendrą klausimą, turint galvoje, kad KRG yra stabilumo, klėstėjimo, demokratizmo ir pausalietiškumo pavyzdys, ypač kalbant apie mažumų religijas, krikščionis, vizirius ir panašiai. Šiame regione ar kelite klausimą dėl planuojama referendumo, dėl apsisprendimo ir galbūt Kurdistano nepriklausomumo. Turbūt žinote, kad Britanija pripažino Kurdistano valstybės galimybę pirmojo pasaulinio karo pabaigoje, bet po to mes atsitraukėme ir ši problema išlieka nuo tų laikų. Aišku, kad situacija sudėtinga ir mes norėtume, kad Irakas e, liktų unitarinė ar federalinė valstybė, tačiau turint galvoje problemiškus santykius su Bagdadu ir Kurdistano prezidento mm, pareiškimą, kad referendumas bus rengiamas šio klausimą. Taigi, ar jūs apie tai kalbėjote, ar jie klausė jūsų nuomonės apie tai? Pone Kanai, prašau. Ačiū dar kartą. Dėl mažumų. Aš apie tai kalbėjau e, per pirmą savo pasisakymą. Iš esmės, daugelis jų pripažįsta vietos Kurdistano valdžios uh, atvirumą priimant e, mažumų atžvilgių. Ir jeigu buvo kokių problemų, jie sakė, tai nebuvo sukiję su etniškumu, o saugumo problemomis, dėl ko kai kurios reikėjo žmonės neįsileisti. E, reikia turėti galvoje, kiek problemų e, Kurdistano valdžia turi santykiuose su Bagdadu dėl to, kad negalima pakankamai finansavimo. Na, dėl, žinau, kad referendumas buvo balsu, planuojamas, mano valstybės situacija e, reiškia, kad tai yra dabar prioritetas. Aišku, jie neslėpia, kad per ilgesnį laikotarpį jų interesas yra nepriklausomybė. E, jie jau ilgą laiką turi patirties, kai e, patyrė daug kančių, tačiau e, vis tiek tas klausimas išlieka. Atrodo, problema su mokėjimu taip pat irgi tos situacijos nekiek nepagerino. Pastikėjimo klausimas susijęs ne tik su vietos vyriausybė, bet ir su kitomis mažumų bendruomenėmis. E, kad jos taip pat nepasitikė centrinė vyriausybė. Na, o detaliau informacijos pateiks ir galtinė ataskaitoje apie e, šį vizitą. Labai ačiū. Toliau turime perėti prie kito klausimo. Tai yra informacija apie ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentinio komiteto susitikimą, kuris įvyko 19-20 kovą. Ir pirmiausia, prašysiu pono Kukaną papasakoti apie šį susitikimą. Mr. Chairman, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jau minėjote, ES ir Serbijos stabilizavimo komisijos, parlamentinės komisijos posėdis įvyko prieš savaitę, kovo 19-20 dieną ir mūsų delegacija buvo didžiausia, apie pat delegacija buvo didžiausia, 15 dalyvavo narių. Ir Tai rodo, kad parlamento nariai tikrai yra labai susidomėję tuo, kas vyksta šioje šalyje. Taip pat delegacijoje dalyvavo ir Biržins kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas bei Europos auditorumų atstovas, nes ten buvo kalbama apie EPA lėšų panaudojimo efektyvumą Serbijoje. Ir Dėl to, pavyzdžiui, vykome dar stebėti vieno tilto statybų, nes tai vienas didžiausių projektų, kurias finansuoja Europos Sąjunga, tos statybos. Tačiau matome labai daug problemų. Daug problemų kyla įgyvendinant tą procesą. Ir manau, kad tikrai padėjo ir mūsų apslankimas, nes padėjo išspręsti kai kurias biurokratinius problemas Taip pat sustikome su ministru pirmininku, jo pavaduotoju Dačičiumi, ombudsmenu Saša Jankovič. Sustikome taip pat ir su vyriausybizacijų atstovais ir pasakyčiau, kad posėdžiai buvo labai geri, labai atviri, atmosfera, atmosfera buvo labai atvira ir ypač su ministru pirmininku Hučičiu bendraujant, tai labai jautėsi. Norėčiau pasakyti, kad tikrai buvo gerai dirbti ten, nes matėsi, kad jie yra rimtai įsipareigoję kreipti savo šalį ES linkme. Jie labai aiškiai tą e, siekia mums parodyti, pasakyti ir manau, kad jiems tikrai pavyko. Mes tą matome. Taip pat laikėmės pas ambatsmeną ir girdėjome informacijos, kad jis sudarė su problemomis. Ir sužinojome, kad e, šis asmuo, šešmintas ambasmenas yra tikrai labai kompetitingas asmuo, jisai tikrai labai atsakingai eina savo pareigas. Toliau Kosovo klausimas. Tai išgirdome jų nuomonę, kad jie nori toliau tęsti dialogą. Taip pat reikia spęsti toliau teisėtvarkos klausimus bei savaldybių klausimą ten. Toliau, ekonomikos reformos. Praėjusiu metu lakrytį jos buvo pradėtos, paskelbtos ir tikrai yra labai jos pažangios, sprendžia labai daug problemų. Ir matysime, kas bus, kai jos jau bus iki galo gyvenintos. Serbija šiuo metu vaidina labai teigiamą vaidmenį regionės bendradarbiavimo, regioninio bendradarbiavimo lygių ir jie tikrai stabilizuoja regioną. Ir jie mus tikino, kad ketina, ketina toliau taip pat ateityje dar dėl Kosovo. Aš dar pridurti, kad berat šiandieną vyksta Prištinoje dvidinų posėdis tarp užsienio reikalų e, ministrų iš Balkanų šešetuko. Ir Serbija atsiuntė du ministrus. Tai tikrai rodo, kad jie na, labai pragmatiškai realiai vertina situaciją. Nors kartais, kaip jie sako, jog atrodo, kad dialogas baigėsi tuo, kad iš Serbijai patikimi reikalavimai, kad stoja nepatenkinti. Tačiau panašu, kad vis tik klausimai yra sprendžiami ir manau, kad yra įmanoma pasiekti normalų sprendimą. Toliau. Tai įprastai skausmingi darbuotojas punktai dėl bendrų rekomendacijų teikimo, tai šį kartą buvo kiek kitokia ir tai buvo tokia pat ir kila klausimas, na, kaip būtų gal, galima galbūt pertvarkyti pačią darbo tvarką, nes visuomet sudarėme su laiko trūkumu, vietoj valandos diskusijos trunka 3 valandas, galiausiai visi dalyviai išsiskirsto ir, na, kila problemų. Dar vienas dalykas. Manau, kad šios diskusijos parodė, jog mums reikia dažniau su jais bendrauti, atviriau bendrauti, tiesiau bendrauti tam, kad e, galėtume tikrai gerai vieni kitus suprasti politiškai, nes akivaizdu, kad kol kas supratimo trūksta. Panašu, kad bereikalo jie per daug asmeniškai priima viską, kas išsakoma, jie per daug jautriai reaguoja kurios dalykus. Tačiau juk reikia turėti galvoje, kad mes norime draugiškų santykių. Viską vertinus, norėčiau pasakyti, kad vizitas tikrai buvo geras. Sužinojome naujų dalykų ir matome geriau, kaip bendrauti toliau ateityje, tačiau pagrindinis esminis dalykas, kurį matėme, yra tai, kad Serbija tikrai juda gerų kelių ir juda link Europos Sąjungos. Tik, jie dar turi padaryti daug pažangos, E, ypač žmogaus teisės srityje, taip pat žiniasklaidos laisvės srityje. Taip, jie taip pat yra labai jautrus klausimas ten. Tačiau manau, kad tikrai judama gera linkme ir mes galime tikrai jiems padėti. Ir tikrai manau, kad jeigu padėsime, tai visai realu, kad jie ir, jiems ir pavyks įgyti visas reformas ir pasiekti savo tikslą. Labai ačiū. Ačiū, ponima Gališ. Ne, nenorite pasakyti. Taigi, ar yra kas nors, kas norėtų pasakyti? Padėl Lunačiak. Labai ačiū. Kolega Kukan tikrai daug pasistengė, kad būtų parinktos pati bendri pareiškimai pabaigoje. Tačiau noriu pasakyti, kad aš tą padalyvau delegaciją ir mačiau visas pastangas. Ir dabar noriu dar šiek tiek pridurti ir papildyti tai, ką pasakė ponas Kukan, kad uh, reikia atviresnių ir tiesesnių diskusijų. Nes ką aš pamačiau? Vienas yra elementas, kur labai sunku dorotis. Jeigu išsakoma kritikos, o mm, mes girdėjome, kaip kai kurie ministrai viešai kritikavo ombudsmeną, tai na, paskui neįmanoma tokių dalykų įtraukti į tekstą, nes vis tik nors mes dalyvavom parlamento posėdėje, tačiau valdačiai partija nieko panašaus nenorėjo traukti, kas galėtų nusėti su, su viešais asmenimis. Taigi iš esmės e, jas neleido kritikuoti. Taip pat labai buvo svarbu pasakytų dalyką dėl ombudsmeno. Tiesiog problemiška, kaip jie žiūri demokratiją. Dar kitas dalykas, ką norėčiau pridurti kai kurios NVO tai sakė, tai žmogaus teisės ginančios organizacijos, taip pat demokratija ir skaidrumą ginančios organizacijos, jos išsakė poziciją, kad ES, gal ne tik parlamentas, bet ES, kurie dalyvauja dialogė su Kosovu, tai jau, jautama, kad tai jiems yra svarbiausias dalykas. Ir kiti klausimai dėl žiniasklaidos laisvės, dėl žmogaus teisų, na, tarsi nėra tokie svarbus. Tai mes bandėme pabrėžti, kad parlamentui taip nėra. Tačiau bet man sudaro toks įspūdis, kad jiems taip atrodo. Ir paskutinis dalykas. Dėl santykių su Rusija. Tai manau, kad ministras pirmininkas Hučičius e, priminė, kad štai Putinas dalyvavo spalio mėnesį e, parade ir, ir buvo tuo metu viešai ir aiškiai pasakyta dalyvauti Putinui, kad ES yra prioritetas. Tai tikrai yra svarbu. Ir na, buvo išsakyta, kad e, nuomonė, kad Serbija 25 procentų priklauso nuo kūro importo iš Rusijos. Tačiau tad, tad dėl to gali atrodyti, kad kartais Serbija, na, Europos Sąjunga nėra toks prioritetas, kaip, kaip mes turėtume, ypač kai kalbame apie sankcijas Rusijai. Ačiū. Taip, labai ačiū. Picula, dvi minutės, prašau. Ačiū, pirmininkė, dar mažiau <laughs> užteks. Taip, dalyvavau Belgra delegacijoje Belgrade ir norėčiau pasakyti, norėčiau paminėti dar vieną elementą, kuris taip pat yra svarbus, norint gerai vertinti tai, kas vyko per tas kelias dienas Belgrade. Tai noriu pasakyti, kad iš Serbijos opozicijos nebuvo jokių, jokių, jokių dalyvavimų diskusijose. Ir mes bandėme rasti būdų, kaip paneigti bendras rekomendacijas ir opozicija beveik nieko neišsakė. Tai labai svarbus aspektas, tai labai aiškiai parodo šį bet apie Serbijos e, vidaus politinę kultūrą, politinę situaciją. Ir mes kalbėjome tai su NVO. Ir e, taip pat NVO mano, kad na, tikrai situacija nėra gera, nėra sveika. Ir netgi netrodo, kad atimiausiai ateityje opozicija galės um, tapti įtakingesnė ar galės geriau atstovauti savo rinkėjus. Taigi dėl to kyla apgalestavimų. Daugumos kolegų iš Serbijos pusės tiesiog neprimė jokios kritikos ir neleido niekaip ne kaip išsakyti netgi ne, ne, ne kritikos, o vertinimų apie ombudsmeno vaidmenį, apie žiniasklaidos laisvę ir apie kai, kai kurių kitų aspektų atveju. Pavyzdžiui, korupcijos klausimą. Ir žinoma, buvo pabrėžta, kokį svarbų vaidmenį savybė vaidina regioninio bendradarbiavimo lygiu. Tačiau čia taip pat svarbu vaidmenį turi suvadinti ir Europos parlamentas bei Europos Sąjungą. Ir tikrai Serbijos ateitis yra Europos Sąjungoje. Ir tikiuosi, kad e, Serbijos kolegos vėliau nori išklausys mūsų vertinimus. Labai ačiū. Ačiū, ponas Plenkovič. Pristat, trumpai pristatys Euronest plenarinė posėdė su Ukraina, kuris vyko prisą savaitę. Taigi kelias minutės apie tai. Since we were in the mood of reporting what was done over the last week in a number. <clears throat> Ačiū. Norėčiau priminti Jums, ką per pastarasias dvi savaitės veikiame būtent šioje srityje. 25 Europos parlamento nariai dalyvavo ketvirtojo Euronesto parlamentinėje asamblėje, kuri vyko Jevarane. Jerevane. Jer buvo patvirtintos dvi skubos tvarka rezoliucijos, viena dėl Rusijos agresijos Ukrainoje ir dėl taikaus konflikto sprendimo ir armoji, antroji rezoliucija dėl Armenijos genocido. Taip pat buvo politinio pobūdžio, socialinio, ekonominio, energetinio pobūdžio dokumentai patvirtinti. Buvo labai svarbu paminėti, kad Per atmiausias savaitės Euronesto parlamentinė asamblėje susitars dėl galutinės žinios, kurią turėtume pasiūsti rengiantis Rygos aukščiausio lygio susitikimui. Buvome susitikę su Armenijos prezidentu Sarkasjanu, kolegos iš Azerbaidžiano netvyko į Jerevaną. Ir e, buvome neformaliai sustikę su Baltarusijos opozicijos pilietinės visuomenės atstovais. <clears throat> Posėdis baigėsi dalyvaujant komisijos nariui Hanui. Jeigu leisite, ponė Paško, taip pat paminėsiu, kad praėjusią savaitę lygiai grečiai dvi kitos delegacijos vadovavimas ponios Fotygos 18 iki 20 dienos lankėsi Kijeve ir aš kaip ryšiam su Ukraina delegacijos pirmininku parodėme, kad parlamentas laikosi nuseklios pozicijos ir buvome susitikę su <clears throat> visais aukščiausio lygio pareigūnais, įskyrus prezidentu Parošenko. Buvo įdomu išgirsti informaciją apie tai, kaip įgyvenimas Minsko sustarimas, kaip Ukrainos valdžia vertina decentralizacijos procesus <clears throat> su sąlyga, kad dabar okupuotos teritorijose būtų surinkti laisvi rinkimai ir taip pat ES Ukrainos tarybos naujoji praėjusiu pirmanį patvirtinta darbo tvarkė buvo svarstoma <clears throat> buvome susitikę su įvairiais Ukrainos politikais, pabėgėlių atstovais, apsilankėme Maidane. Manau, kad labai svarbu, kad tas dialogas tęstusi ir kad biudžeto ir sėdė komitetų nariai ir toliau sustikinėtų su kolegomis iš aukščiausios rados tam, kad geriau suprastume e, Ukrainos problemas ir galėtume pasiūlyti bendro pobūdžio sprendimus. Ačiū, pereisime dabar prie ES ir Rusijos tarpusavio santykių pranešimo. Po to balsuosime. Neskaitysiu visko, kas yra susijęs su ES Rusijos tarpusavio santykiais. Aš prašau pono Landsbergio dabar per penkias minutės mums pristatyti pranešimo išvadas, o po to visi galės pakalbėti po dvi minutės, prašau. Man susidaro įspūdis, kad tai yra vienas iš įdomesnių dabar rengiamų Europos parlamente pranešimų. Atsižvelgiant į kolegų parodytą susidomėjimą, galiu daryti tokias išvadas, kuomet pradėjau šį pranešimą rašyti ir manau, kad uh, artėjant birželio mėnesio balsavimui plenarinėje sesijoje, tai emocijos bus pakankamai įtemptos. Taigi jau praėjo maždaug penkeri metai, mėnesiai tai yra kai renkiu šį pranešimą, buvau sustikęs su visų frakcijų atstovais, šešienis pranešėjais, labai naudingai pasikeitėme nuomonėmis apie tai, kokią formą turėtų gauti šis pranešimas, taip pat buvau sustikęs su įvairių skirtingų institucijų, komisijos EIVT, nevyriausybinio organizacijų atstovais, su visais, su kuriais sugebėjau susitikti, Komisijos nuomonė buvo labai įdomi, nes e, viena vertus turiu paminėti kad e, e, labai skirtingų nuomonių išgirdau apie Rusijos tarpusio santykius priklausomai nuo aplinkybių, kuriomis tomis nuomonėmis buvo apsikeista, tai mano delegacija negalėjo sustikti su oficialiais pareigūnais Maskvoje, e, nenorėjome netgi su jais sustikti, šiandien norėjome sustikti su nevyriausybinio organizacijos stovės, tačiau negavome vizų, nes negalėjome sustikti su minėtais atstovais, išklausyti jų pozicijos, tačiau taip pat turėjau galimybę sustikti su pan Puškovu, kai jis lankėsi Strasbūrė, pristačiau jam savo pozicijų, išgirdau ir jo atitinkamai vertinimą, dėja nieko naujo neišgirdau, išskyrus e, tos žodžius, kuriuos nuolat girdime iš Kremliaus pareigūnų lūpų, nepaisant to, e, kad buvo galbūt tam tikrų užuominų apie Rusijos dalyvavimą konflikte Ukrainoje, kai tie klausimai buvo užduodami vėl ir vėl. Buvo pradėjome antrąjį konsultacijų su šešėniais pranešėjais ir kitais Europos parlamento nariais etapą tam, kad parengtume pakeitimus, tačiau grįžtant prie pranešimo teksto, kuomet rengiausi rašyti pranešimą, tai buvo siūloma pranešime nesivadovauti tam tikromis rubrikomis. Aš kolegoms pažadėjau tą daryti, tačiau po penkerių mėnesių atrodo, kad tai yra neįmanoma misija. Ir ne dėl mano kaltės, nes to, taip veikia ES ir ES parlamentas, o tai reiškia, kad mes visi tampame tam tikrų žiniasklaidos pranešimų antraščių aukomis Ir dabar, kai stacija šiek tiek aprimo, kai matome, kad sunkia artilerija ginkluotė buvo atitraukta, žmonės nebemiršta, mes <clears throat> norime grįžti prie įprastų santykių, jau netaip kritiškai vertiname, kai matome, kai yra numušami lėktuvai, dega miestai, žmonės žūsta, tuomet norime griežtesnių formuluočių, ryštingesnių priemonių reikalaujame Rusijos atžvilgių. Ir būtent tokia yra situacija, viskas priklauso nuo to, kokios yra žiniasklaidos antraštės ir tikrai yra pakankamai sudėtinga rengti vienerių arba penkerių metų trukmės strategiją, nes nežinome, kaip padėtis gali pasikeisti. Taigi aš e, galbūt paminėsiu keletą aspektų, kurie yra svarbiausi mano pranešime ir jais neturėtų būti atsižvelgiama į žiniasklaidos antraštės. Noriu pirmiausia pabrėžti, kad es dabar turi unikalią galimybę įvertinti padėtį Rusijoje. Prieš dviejus metus, 2012-aisiais, tai buvo sudėtinga padaryti, kaip ir 2008-aisiais po sviržimo į Gruziją, tačiau dabar visi turime galimybę pasakyti, kad praradome pasitikėjimą, kad Rusija peržengė kai kurias raudonasias linijas ir dabar mes nebegalima grįžti prie įprastų ankstesnių santykių. Kitas dalykas, kurį turime paminėti, kad Rusija dabar privalo tą pasitikėjimą atkurti. Minsko pirmasis ir antrasis susitikimas yra nuolat minimi ir e, susitarimai tiksliau, tačiau turime aiškiai pasakyti, kad ne tik pirmųjų, tai yra Minsko antrojo sustarimo reikia laikytis, reikia nepamiršti Krymo okupacijos, reikia nepamiršti energetinių karų, e, prekybinių karų, kurie vyko prieš Ukrainos krizę ir kitų dalykų, e, kurie kenkia tarpusio pasitikėjimui ir abipusiam bendradarbiavimui. Ką Europa galėtų, ko galėtų pasimokyti iš šios krizės? Europa dabar turi nepakartojame galimybę e, sustiprinti savo vienybę ir e, balsuodami plenarinėme posėdėje puikiai matome, kad maždaug 500 e, parlamento narių balsuoja už rezoliucijas Ukrainoje, tas pats vyko ir per praėjusią plenarinę sesiją, kuomet buvo tvirtinama rezoliucija dėl Nemcovo. Taigi mes esame vieningi. 2008-aisiais arba prieš dviejus metus būtų buvę daug sudėtingiau patvirtinti tokią balsų daugumą šias rezoliucijas. ES tapo atsparesnė ir noriu pabrėžti šį žodį. Norėčiau, kad jis išliktų mano pranešime atsparesnė propaganda energetiniams karams ir priekybiniams karams tapo atsparesnė. Vienas iš svarbiausių aspektų, kurį būtina paminėti, yra tai, kad Europa nuolat liks atvira, atvira dialogui, diplomatijai, jeigu Rusija pasimokys šios situacijos, jeigu Rusija pamėgins e, atkurti tą pasitikėjimą, kuris buvo prarastas dėl jos pačios kalties. Mes liekame atviri žmogiškiams kontaktams, esame atviri studentams, atvykstantiems iš Rusijos, e, esame atviri bendrausi Rusijos visuomenė. Noriu padėkoti kolegoms padėjusiems man per šios penkerius mėnesius parengti jums tikiuosi išdalintą prašymo projektą ir aš su pasirengęs nuolat palaikyti ryšį su visais tais, kurie nori toliau dirbti per ten balsavimą. Ačiū. Ačiū nemažai kolegų paprašė žodžio, taip pat ir šešinį panašiai dalyvaujantis posėdį ir norėčiau jūsų paprašyti nekalbėti ilgiau nei po dvi minutės priešingų atveju. Kils didelių e, sunkumų, kadangi mūsų laukia pusę šešių jungtinis komitet posėdis su kitais kolegomis, taigi turime dar balsuoti. Bet dabar prašau pono Prėdos kalbėti dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti kolegą Lazvegį, parengusi tikrai gerą pranešimą dėl ES ir Rusijos tarpusio santykių. Manau, kad e, tekste tikrai verta pabrėžti, kaip rutuliojasi mūsų tarpusio santykiai su Rusija. Ir išskirti ES pozicijas laiko bėgėje ir kad dabartinė mūsų pozicija yra ta, kad Rusija jau nebėra ES strateginė partnerė ir tokia nebus, kol nenuspręs laikytis tarptautinės teisės ir pripažins kaimynų, kaiminių valstybių sienas. Kaip buvo pabrėžta, esame pasirengę bendradarbiauti su Rusija, tačiau tikrai ne dabartinėmis sąlygomis, kadangi e, tam, kad tas bendradarbiavimas vyktų, Rusija privalo nueiti pakankamai ilgą kelią, gerbdama tarptautinę teisę, valstybių suverenumą, kaiminių šalių nepriklausomybę. Taigi noriu palankiai įvertinti tarybos sprendimą dėl santykių, sankcijų susijusių su Minsko sustarimo laikymusi e, arba nesilaikymu, nes kiekvieną dieną mes gauname papildomų įrodymų ir informacijos apie tai, kad Minsko susitarimų nėra laikomasi. Ir todėl e, Manau, kad būtina tai atitinkamai įvertinti, taip pat negalime pamiršti Krymo, nes praėjus kurioms dienoms po praėjus jau kuriam laikui po Krymo aneksijos tikrai negalima jos pamiršti. Pone Jekonsari žodis. I'm speaking in Finnish. Minäkin haluan onnitella Gabrielos. Ačiū, aš taip pat norėčiau pasveikinti Gabrielių Landsbergį, parengus šį pranešimą. Jame kalbam apie ES ir Rusijos santykius logiškai ir gana neutraliai, remiantis mintimi, kad galų gale dabar, na, Rusijos eilė. Europa mm, visada siekia bendradarbiavimo su Rusija. Ir ES niekada nesiekia jokio konflikto su Rusija. Mes siekime tik tai bendradarbiavimo. Lygių pusių bendradarbiavimo svarbiausia atminti, kad e, Ukrainos krizės klausimus galima spręsti tik tai remiantis Minsko sustarimu Ir vienas svarbus dalykas yra daryti, ką parlamentas yra daręs. Ne vieną kartą, remdamas, remdamas savo pa, pa, pa, pa, pranešimus, tai yra e, Rusijos pasmerkimas dėl e, tarpinių sustarimų pažeidimo ir sankcijų klausimo kelimas. ES Rusijos politikos e, Rusijos politiką vertina labai rimtai, tačiau kuo griežčiau yra kritikuojama Rusija, tuo didesnė yra susiskaldimo rizika Europos Sąjungoje. Matome, kad Rus, Europos Sąjungos pozicija šiek tiek trukinėja. Taigi galbūt nebūtinai kiekvieną kartą reikia tą kritiką vis stiprinti. Mes turime kurti pagrindus, kurie leistų bendradarbiauti. Aišku, neturime jokių iliuzijų dėl dabartinės Rusijos politikos ir įprastas, įprastas verslas, kaip sakoma, nėra tas kelias, kurio galime dabar eiti. Kaip ten bebūtų, šiame pranešime kalbame apie įvairius aspektus. Ne, nekalbama apie aukščiausius tiklus, nekalbam apie žmogaus teisės, apie LGBTI teisės taip pat nekalbama, tai yra žmonės, kurie yra persekiojami šalyje. <clears throat> Na, o bet, kokį, bet koks bendradarbiavimas turi būti be jokių e, iliuzijų. Labai gaila, kad neturime daug laiko tai aptarti, nors šis klausimas nusipelno didesnių diskusijų. Pone Fatiga, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad bendros pastangos, bendras darbas, pono Landsbergio, visų kolegų dėkų, dėka padės parengti labai svarbų dokumentą. Man atrodo, kad šis, šis pranešimas bus vienas iš svarbiausių parlamente parengtų dokumentų dokumentų. Tačiau man atrodo, kad nepaisant mūsų noro šį dokumentą paversti universaliu, turime kalbėti ir, ir apie įvairiausius kasdieninius įvykius, nes jie apibrėžia mūsų santykius su Rusija dinamiką. Norėčiau, kad pranešime būtų atspindėta daugiau elementų, elementų kurie galėtų sustabdyti e, Rusiją. Matome tam tikrą Rusijos veiksmų logiką. Ponas Nemcovas buvo nužudytas, nes jis tam tikrų mastų bendradarbiavo su tarptautinė bendruomenė. Jis vakar pasisakė už sankcijas prieš tam tikrus žmonės iš Rusijos. Tokia buvo reakcija į Krymo aneksiją. Ir e, jo vaidmo buvo tas, jis reikalavo daugiau žmonių įtraukti į juodą į sąrašą žmonėms, kurie, kuriems taikomos sankcijos. Man atrodo, kad tuos na, elementus reikia analizuoti, juos reikia atsižvelgti. Na, mūsų partneriai iš Ukrainos stengiasi būti politiškai korektiški taip pat, jie laikosi panašios logikos. Jie sako, kad jie nori laikytis Minsko susitarimų ir jie sako, kad galbūt sankcijas reikėtų sugriežtinti. Jie kalba apie jų ne tik išlaikymą. Taigi, kai matome, ką daro Rusija, tai įsivaizduojame, kad čia nieko naujo nėra, jokių gerų žinių nėra ir tai turi atsispindėti. Pranešime taip pat turime atminti, kad Minsko antrasis sustarimas nemini Krymo apskritai. Ten neminime, kad Rusija turėtų Krymą gražinti. Panas Vambalinas, ačiū. Aš manau, kad pranešimas yra geras, nes jis yra aštrus, jis turėtų toks būti. Nes Putinas nežino, kaip sustoti. Jeigu pažiūrėsime dokumentinį filmą, kuris kalba, kad jis buvo pasirengęs panaudoti brandolinį ginklą Krymo krizės metu, tai dabar, ką jis pasakė Danijos atžvilgiu, pavyzdžiui, jeigu Danija prisijungs prie uh, skydo sistemos, jos laivai taps uh, taikiniais. Tai yra ekstremalus, neatsakingas požiūris. Negalima sėsti su ponu Putinu prie stalo ir sakyti pasikalbėkime. Vienintelis dalykas, ką jis galėtų padaryti, tai įvykdyti Minsko antrąjį susitarimą. Kad e, jis padarytų tai, ką sakė, kad padarys. Jeigu jis to nedarys, turime būti griežti ir turime įvairiausių galimybių. Žinoma, mes nesame Rusijos ar rusų priešai ir e, kalbant apie šį pranešimą, kai jis bus e, pakeistas ir e, patvirtintas plenarinėje sesijoje, turėtų atsispindėti ir tie dalykai, kad mes turime dirbti su NVO, kurios siekia demokratiškes, demokratiškesnės Rusijos, turime dirbti su studentais, nes mes nesame Rusijos žmonių priešai. Turime aiškiai pasakyti, kad negali būti įprastų kalbų, jeigu e, grasini brandoliniais ginklais jeigu eini už sveiko proto ribų. Ponas Šolts. Äh, Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjų už uh, jo projektą, nepaisant to laikau pranešimą prieštaringų ir netitinkančių tokiems pranešimams keliamų reikalavimų turėtume iš esmės pagalvoti, kodėl 2015 pavasarį prieš 70-ąjį antro pasaulinio karo pabaigos e, jubilėjaus minėjimą. Dabar tokias politinės diskusijos pradedu. Vokietijoje ta diena apskritai laikoma išsilaisvinimo diena. Turime pamastyti apskritai, ką reiškia ta strateginė partnerystė. Tai buvo vertinami mūsų pastarųjų 15 metų tarpusavio santykiai ir mes turėtume aiškiai pasakyti, kad čia uh, turime kalbėti apie normalius e, kaimininius tarpusavio santykius užtikrinsiančius taiką mūsų kontinente, nes be Rusijos taikos Europoje būti negali. Taigi turime svarstyti čia pasaulinės svarbos e, e, klausimus. Kolegė Jekonsarė apie tai kalbėjo, nes čia kalba eina apie E, tam tikrus e, vidinius prieštaravimus, e, visuomenės Rusijos problemas, tačiau taip pat tokių problemų turime ir ES viduje ir tikrai mūsų interesas neturėtų būti vien tik tai bendradarbiauti su Rusijos dešiniosiamis konservatoriškomis politinėmis jėgomis. Taigi turime savęs paklausti, koks čia turėtų būti mūsų interesas. Noriu pacituoti poną Šturmerį, kuris laikraštėje Divelti savaitgalį paskelbė straipsnėje, kad vakarai Rusija per pastaros 25 metus įtraukė į e, pasaulio valdymo sistemą kartu su JAV. Tačiau vakarai dabar turi užduoti savo esminį svarbos klausimą dėl būsimojo, būsimųjų santykių su Rusija dėl ginkluotės kontrolės, energetinių saugim, saugumo ir e, e kitų svarbių klausimų ir ponas Šturmeris tikrai e, tos rimtus klausimus kelia ir aš manau, kad e, turime savęs klausti, kaip reikia at, reikės atremti pasaulinius iššūkius bendradarbiavimus su Rusija. Taigi esu pasirengęs tą daryti bendradarbiaudamas su pranešėju. Uh, wrong in some aspects, but we do not invade, we do not. Galbūt mes klystame kai kuriais aspektais, tačiau mes neįsiveržėme niekur, mes agresiją neužsimame. Priešingai nuo to, ką daro mūsų draugai rusai. Ponas Mezarič, dvi minutės. Pone pirmininkė, gal man tiek ir neprireiks, nors šis pranešimas nusipelno ir ilgesnės detalesnės diskusijos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai, kad jis e, įtraukė visą šią informaciją. Iš tikrųjų, pranešimas yra aštrus. Tam tikrų e, mastų yra toks uh, griežtas. Tačiau čia yra keletas elementų, dėl kurių mes šiek tiek nesutiktume. Todėl aš lauksiu šešėlinių pranešėjų sustikimo ir tolesnių diskusijų. Pavyzdžiui, Mes visiškai sutinku, aš sutinku su pranešėju, kad vienintelis kelias, vienintelė išeitis yra naudoti griežtą bendrą Europos politiką, kuri būtų taikoma ir planuojama koordinuotai. Pavyzdžiui, B dalyje įtraukiami 8 metų e, įvykiai, būtent dėl to, kad tokios, tokio požiūrio trūksta. Kalbama apie komisiją, apie tarybą, kalbama ne apie Europą, o apie valstybės narės, kurios keičia kursą. Ir jeigu nenorime, kad tai pasikartotų, tai mums nereikia griež... stiprios bendros užsienio politikos. <clears throat> Dėl to aš sutinku. Aš taip pat manau, kad pranešime reikia kalbėti ir apie ilgalaikius tikslus Rusijos atžvilgių. Aišku, svarbu paminėti ilgalaikį bendradarbiavimą ir aš tikiu, kad tas bendradarbiavimas yra būtinas ir įmanomas per ilgą laikotarpį. Aišku, su sąlyga, kad bus grįžta prie tarptautinės teisės laikymosi. Ir paskutinis dalykas, na, kurį noriu paminėti, yra tai, kad situacija prie Rusijos sienų, ne tik Ukrainoje, bet ir kitur, yra kritiška, ji yra pavojinga Europai ir visam pasauliui. Bet tai dar nėra šaltasis karas. Turime galimybę bent jau preventinį laikotarpį šias problemas išspręsti. Ačiū, ponas Kastaldo. Is not here. Okay. Mr. Keller. Tačiau jo nėra. Gerai, tuomet ponas Kelleris. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju kolegai Landsbergiui, tikrai tokio pranešimo mums reikia. Ir jis labai gerai pasisakė, kad čia svarbu yra ne reaguoti į antraštės ar reaguoti, kaip beskaičia situacija, ir kitų dalykų. Ir reikia atlikti principinį vertinimą, principinį santykių vertinimą. Ir kad žinoma, mes tesmene nusteikia priešiškai Rusijos žmonių atžvilgių. Nes Taip pat ir patys žmonės sudarė su šia problema, kuri yra Rusijos vadovo elgesys. O jis yra tęsė Sovietų Sąjungos KGB tradicijas. Tad kogi, kogi mums reikia? Pirmiausia, vienybės. Ir e, tikrai labai džiugina šiandien išgirstos teigiamos reakcijos. Nes anksčiau reaguodavome nepakankamai stipriai į tokius pažeidimus, į tarptautinės teisės nepaisimą, pavyzdžiui, invazijos į Gruziją atveju. Ir dabar tenka mokėti už tai kainą. Rusija turi būti sudyta dabar Ukrainoje, nes kitaip agresija tęsis. Ir, kel, ir tai kelia grėsmę mums visiems. Estijos prezidentas ponas Silvesas Visai neseniai Briuselėje iškelia klausimą, ar ES turi planą B Ukrainos atveju, jeigu nebus teikiami ginklai Ukrainai. Ir jeigu bus nutarta negilinti sankcijų prieš Rusiją, o kaip tik tą sankciją susiplinti, kad tai ar, ar yra planas B. Bet, kokie, bet koks dvėjojimas e, esamų metu kai visiškai nesimato jokių signalų iš Rusijos pusės, jokių teigiamų signalų, tai reikš, kad na, mes tiesiog apleidžiame nu, nukentėjusiuosius ir jais pasinaudojame. Ir čia norėčiau atkreipdėmėsi į dešimtąjį paragrafą, kuris yra dešimtą dalį, kuri įtin svarbi šiuo metu. Tai kur kalbama apie, apie kovos Rusijos propagandą. Labai ačiū. Ačiū. Na taip, iš principo, visuot planas B yra. Tai reiškia paskelbti, kad laimėjome ir tęsti darbą kaip visada. Toliau ponas Mamikins. Ačiū, labai ačiū. Kolega Landsbergis tikrai pasakė tai, ko mes visi laukime, jau seniai laukime išgirsti tik kontekstas nelabai tinkamas. Štai visai ką tik balsavome dėl rezoliucijos dėl Nemcovo ir e, įgaliotinė pristatė savo ataskaitą parlamentui, o dabar vėl štai matome šį tekstą. Ir aš pasakyti, kad tekstas tas pats yra, viskas tas pats per tą patį, tie patys sakiniai, tie patys dalykai, na, na taip jie yra tiesa, e, tačiau nieko naujo nepasakyta, tad kamgi reikia šios ataskaitos, šio pranešimo, argi tai paveiks Rusiją. Juk Rus, Rusija, na, įgyja imunitetą tokiems pranešimams, jie nekreipia dėmesio. Ir manau, kad tai yra tiesiog mūsų silpnumo ženklas. Juk vis tiek nepavyks įtikinti visų parlamento narių. Ne, nei man, to nepavyks ir taip pat nepavyks ir įtikinti komisijos, kad reikia tolesnių žingsnių. Tad kogi aš bijau? Bijau, kad reikia turėti galvoje, kad visi mūsų pranešimai rengiami, na, turi tam tikrą vertę ir galę, tačiau ta vertė ir galė e, laiku bėgant nyksta, menksta. Ir štai dabar kyla rizika, kad e, tiesiog mūsų pranešimai taps kaip e, internetinis brukalas elektroniniais laiškais. Na, kaipgi kaip mes elgiamės su tokiais laiškais. Tad uh, reikėtų galbūt kažkaip geriau kurti kontaktus su žmonėmis. Apie tai buvo pasakyta anksčiau, aš kitų minčių šią, šią linkme, kad reikia diplomatiją perkelti žemesnį lygį. Nes juk vis tik yra sektorių, kur neįmanoma išgyventi be Rusijos. Pavyzdžiui, e, ką tik kalbėjau apie Iraką. Taigi, įmanoma žingsnis keltą žingsnių, kurie yra svarbus, tai labai svarbu. Ačiū. Taip, na, gali būti, kad Rusijai nepatinka girdėti, girdėti, kai juos, kai pasako, kad jie elgesi blogai, tačiau tai nereiškia, kad mes turime nustoti taip kalbėti. Toliau, ponas Tanak. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia ne tik padėkoti ponui Landsbergį, tačiau ir atsiprašyti jūsų senelio nes e, jis jau keletą dešimtmečių, nuo, nuo tada, kaip kad susitikau, jis mus įspėjinėjo dėl Rusijos pavojų. Ir tiesąkant, tuo, tuo metu, aš kaip kad tai išgirdau, na, aš nekreipiu tai dėmesio, net tai truputį pasišvydome iš to, tačiau dabar matau, kad jis buvo teisus, o mes klydome. Taigi, kai pamatysite savo senelį, tai būtinai perduokite jam mano asmenį atsiprašymą. Tikrai jis buvo teisus. Jau ponia Fatika gerai, gerai paminėjo Mes labai palaikome šią poziciją ir štai, pažiūrėjau, jūsų valstybė, jūsų šalis neseniai vėl gražino šauktinius, kad galėtų apsiginti nuo Rusijos, taigi matome, kad jūs gerai suprantate šios reikalus. Taip pat svarbu pastebėti ir tai, kad šiuo metu, šią savaitę e, vyksta Sankt Peterburgė kažkokios dešiniosios posėdžiai. Ir Nikas Griffinas iš Jungtinės karalystės ten e, aiškina, kaip šauniai vartvarkosi Putinas. Na, yra posakis, kad žmogų pažins iš jo draugų. Tai štai matome, kokius draugus turi ponas Putinas. Ypač tuomet, kai Maskva kalba apie fašistų valdžią Kijeve. Nors iš tikrųjų fašistai šiuo metu yra susirinkę Sankt Peterburgė. Ir būtent ten dalyvauja e, kraštinės dešinės partijos. Ir tokios partijos kaip tik vis dar turi įtakos Rusijoje. Turiu klausimą, ponė Lasbergiai. Dėl antrosios dalies. Esu, kalbu čia apie apsisakrinai partnerystę. Ir, žinoma, partnerystė turi būti nutraukta, turint galvoje, kaip Rusija pažydinė tarptautinę teisę. Tačiau kokia būtų procedūra? Ar ES taryba turėtų balsuoti už tai? ir e, na, nutraukti strateginius ryšius. Kaip tai turėtų vykti? Nes ES istorijoje berots nėra buvę tokia atveju, kad reikėtų nutraukti strateginę partnerystę. Taip panašiai atkaip dėmesį į Rusijos ambasadoriaus Danijoje siubingus komentarus, kur pasisakė, kad galima taikyti, būtų taikytis į Danijos laivus, jeigu Danija prisijungtų prie NATO, prie, prie e, atraketinio skydo. Tai tikrai pareiškimo tokie, kur negirdėjome šalto karo laikų. Labai ačiū. Ponas Užtrevičius, dvi mintas, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pakomentuoti Gabrielios įdėtą darbą. Kolegos, tikrai reikėtų mums kelti klausimus patiems. Ko mes siekiame? Kokio teksto mes norime? Tikrai situacija Rusijoje darosi vis blogesnė ir blogesnė ir sutinku su kolegomis, kad Rusijos e, pareigūnai pasaulio metu išsakė tikrai neprimtinų komentarų. Taip pat turėkime galvoje Rusijos ir Pietų Osetijos sutartį, nes nepasirašyta, kuri iš vis reiškia aneksiją ir okupaciją. Taip pat yra minėtasis gedingasis neonacijų ir fašistų suvažiavimas kuriame dalyvauja Europos atstovai ir vyksta tai Sankt Peterburgė. Juk Sankt Peterburgas 900, metų, 900 dienų buvo apsuptas nacijų pajėgų, o štai dabar nacijai laisvai sugrįžta iš miesto. Taip pat kolegos e, Rusijos dūmos narys, kuris balsavo prieš Krymo aneksiją, tapo tiem e, teko pašyti prieglaušio Junktinės Amerikos valstijose, nes nebegali važiuoti į Rusiją. Kolegos, reikia aiškiai brėžti ribas. Nu, vargu ir galima dabar parengti, parengti tinkamą strategiją, kaip toliau bendrauti su Rusija. Niekas negali padaryti, tačiau reikia aiškiai nubrėžti ribas, aiškiai vertinti situaciją. Taip pat, aš pasakyti, kad reikėtų net ir daugiau pabrėžti esamą žmogaus teisų padėtį nes situacija yra labai labai bloga ir blogėja. Taip pat svarbu kalbėti apie Rusijos kaiminės, kurioms Kremlius neleidžia pasirinkti laisvai ir reikalauja dalyvauti Eurazinėje sąjungoje. Taigi sveikinu Gabrieliu ir tikiuosi, kad mes toliau puikiai bedarbiausime, gerindami galtinį tekstą. Labai ačiū. Labai ačiū. Ponas Kastaldo grįžo, tad dvi minutės jam ir toliau tęsime darbus. Labai ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu kelis klausimus pranešėjui. Manau, kad taip pat verta įtraukti ir savikritinių pastabų į šį tekstą. Taip, nes reikia kalbėti apie Rusijos atsakomybę, tačiau... Tačiau Ar mes viską padarėme per pasus keltą metų, kad e, sustabdytume situaciją ir nelesime įblogėti? Taip pat yra įtrauktas paragrafas dėl propagandos, taip pat dėl energetinio saugumo, dėl Rusijos veiksmų šioje srityje. Manau, kad jeigu jeigu kiltų tikras energetikos karas, tai mes jį pralaimėtume dar jam prieš prasidedant. Nes mes nieko darom šį srityje, mes neinvestuojame į atsinaujinčią energetiką. Mes nesiekėme mažinti vartojimo ir didinti efektyvumo. Mes nesiekėme didinti atsparumo, kai, tai tiems atvejams, kai kyla problemų su importu. Šiaurėdėje. Taip pat žinoma, to pamokų prodalybės krize. Manau, kad vienintelis kelias tolyn yra toliau diplomatinis kelias. Ir norėčiau pasakyti, kad e, reikėtų galbūt išvengti netinkamo tono mūsų tekste, ypač kai kalbam apie rinkimų galimybę Rusijoje. Bet tom, na, mūsų neturėtų būti pamokyti Mes turime, žinoma, kalbėti atvirai ir aiškiai, tiesiai, tačiau reikia užtikrinti, kad dialogas būtų atviras ir tęstusi. Ir kad tai nebūtų tik konfrontacija. Ponas Plenkovič, labai ačiū. Pirmiausia, sveikinu Gabrielį Landsbergį. Tikrai parengė puikų pranešimą ir atimiausiu metu jį svarstysime. Suprantu, kad vienintelis dalykas, kurio galbūt trūksta, tai yra kiek išsame aptarti mūsų pusę, nes juk čia kalbama apie ES ir Rusijos santykius ir reikėtų daugiau kalbėti apie ekonominius santykius, prekybos santykius. Vis tik čia galbūt interkomitetas daugiau pasakys šiuo klausimu. Norėčiau pritarti kolegoms, tačiau norėčiau dar pabrėžti vieną kitą dalyką, kuris, manau, yra esminės svarbos dalykas, ką nori pabrėžti pranešėjas. Tai yra ES vieningumas e, pozicijos Rusijos atžvilgių atveju. Tai, manau, yra esminis dalykas šiame dokumente, nes tai gerokai skiriasi nuo mūsų ankstesnių pranešimų dėl Rusijos. Štai dabar matome ir Ukrainos pavyzdį, taip pat ir, ir situacijos kitomis valstybėmis, kuriame yra išalit konfliktų, kaip jūs gerai rašote, kai jūs tos konfliktus arba Rusija organizuoja, arba remia. Tikrai reikia imtis veiksmų prieš tokią politiką. Taip pat manau, kad reikėtų kiek tik įmanoma daugiau pasistengti prisidėti prie minkštos galės panaudojimo pokyčiams Rusijos viduje, kad Rusija galėtų tapti demokratiškesnė, atviresnė visuomenė, kuri priimtų vertybės, kurias mes palaikome ir siekime skatinti mūsų bendradarbiavimo programomis. Taigi lauksiu debatų. Ačiū. Labai ačiū. Ponas Jurika Dvintas. Aš norėjau padėkoti uh, pranešimo autoriui. Tai yra tikrai labai geras bendras pagrindas. Ypač turint omenyje, kad pranešimo autorius yra atstovas šalies, kuri ribojasi su Rusijos Kaliningrado sritimi ir yra tikrai pakankamai kompetentingas, kad galėtų vertinti Rusiją apie ją kalbėti. Aš tačiau norėčiau pasiūlyti įtraukti vieną nuostatą, kurios pasigendu šiame pranešime. Puikiai žinome, kad dabar vyksta labai agresyvi propagandinė kampanija iš Rusijos valdžios pusės, nukreipta prieš Europą. Ten yra tokie teiginiai toje propagandoje, kad antrasis pasaulinis karas vis dar tęsiasi, kad Rusija kovoja su fašistais ir kad fašistai puola ir taip toliau ir panašiai. Rusija netgi jungtinėse e, tiksliau turime priminti jungtinėse tautose e, tvirtintą rezoliuciją dėl komunizmo šlovinimu. Taigi mes turime padėti visiems tiems, kurie Rusijoje e, siekia tiesos ir e, įvertinimo komunizmo nusikaltimų. Turime priminti, prisiminti vieną dalyką, kuomet Putinas teigia, kad bandoma perrašyti istoriją. E, tai jis čia pirmiausiai turi uh, Stalino imperialistinės politikos šlovinimą ir jos siekia, o to šlovinimo ir tos politikos aukomis tapo be ne pusė ES valstybių narių ir, ir <clears throat> turime prisiminti ketvirtojo penktadešimtmečio agresijos e, įsiveržimą į Čekoslovakiją ir Vengriją, taip pat paramą terorizmui vakarų valstybės ir kol komunizmas tarptautiniu mastu nebus pasmerktas, tai tol mes nesugebėsime, kol nesugebėsime aiškiai atremti Putino propagandos, kol nestatysime tos moralinės tvarkos e, ir tų e, aplinkybių, e, tol aiškiai Rusija nesupras ir jo žmonės kokią sistemą bando atgaivinti ir rekonstruoti. <clears throat> Kai kurie nori perrašyti istoriją, o kiti nori ją perdaryti. Ponas Butikoferis dvi minutės kalbės. Ačiū. Pirmininkė garsusis JAV prezidentas Rooseveltas yra pasakęs, kalbėk švelniai, bet uh, turėk užantyje didelę lasdą. Aš manau, kad šio pranešimo autorius tapo auka e, teiginio, kad e, ir atvirkščiai galima būtų tą teiginį pasakyti, jeigu nesitikras, kokia didelė tavo lasda, tai kalbėk griežtai. Aš norėčiau tokią strategiją sukritikuoti, ypač ketvirtojo ketvirtojo punkto nuostatas. Šiame punkte kalbama apie tam tikrą dialogą, kuriam nustatomos iš ankstinės sąlygos. Manau, kad e, dialogas tai ne alternatyva e, išstumimui iš okupuotų teritorijų arba sankcijoms. Jeigu tačiau manote, kad dialogas yra būtinas, tai reikalauti tam tinkrų iš ankstinių sąlygų, kad prasidėtų dialogas, tikrai yra keista, nes tokiamis sąlygomis dialogas nelabai įmanomas. Isakas Rabinas yra pasakęs, kad kalbėkime su E, palestiniečiais, e, galvodami, kad e, nėra jokio terorizmo ir kovokime su teroristais kartu. Ir manau, kad tai yra pats tinkamiausias požiūris. O čia dabar siūloma atnaujinti dialogą tik tai tuo atveju, jeigu Krymas bus gražintas Ukrainai. Tai turėtų būti pirmoji sąlyga, o tai reiškia, kad mes tą dialogą nukeliame nežinau kiek metų į priekį. Ar politiškai būtų teisinga teikti, e, kad e, jeigu mes, e, ar būtų buvę teisinga teikti, kad kadangi nežinome arba nežinojame anksčiau ar Vokietija susivienis, tai apskritai nereikėjo kalbėti su rytų Vokietija. Aš tikrai prieštaraučiau tokiam požiūriui. E, dabar žodis teiks poniai Valtras, atsiprašydamas jos už tai, kad nesuteikiau jai žodžio prieš pono Putikoferį. Aš pirmininkai, jeigu neprieštarauti, kalbės flamiškai, nes man taip lengviau kalbėti. Aš noriu padėkoti pranešėjai šį pranešimą ir pritariu daugumai komentarų, kurie šiandien išgirdome dėl to, kad ES tikrai susiduria su pakankamai rimta problema, turiminė santykių su Rusija, todėl reikia skirti daugiau dėmesio, nes kiekvieną dieną situacija keičiasi, kaip buvo tinkamai paminėta, todėl mes e, turėtume skirti daugiau laiko mintims pasikeisti. Ir kai kurie žmonės e, tikrai e, E, aš perskaičiu tiksliau vertimą į olandų kalbą ir kai kurie teiginiai pakankamai griežtai suformuoti, tačiau aš noriu keltą papildomų aspektų pasiūlyti. Manau, e, kad pratesiu ir ankstesnio kalbėtojo mintį apie būtinybę e, toliau palaikyti ryšį, plėtoti dialogą. Turime nepamiršti, kad Rusija yra ES kaiminė, tokia ir liks, todėl ir, tikr, ir norėčiau, kad būtų įtrauktos papildomai atitinkamos nuostatos ir taip pat e, Strasbūrė klausėmės ponios Mogerinį e, per praėjusią plenarinę sesiją ir ji teigia, kad šiuo metu turime suvokti, jog auga naujoji jaunoji Rusijos karta, kuri labai neigiamai vertina Europą. Ir mes todėl turime labai rimtai galvoti, kaip kovoti su ta propaganda, iš Rusijos pusės, kurią nuolat patiriame. Taigi apie tai turime nepamiršti. Taip pat turėčiau, kad būtų įtrauktas papildomas punktas dėl ekonominių ir prekybinių tarpusio santykių ir dėl mūsų patiriamos žalos, kadangi Rusija nepre, neperka mūsų prekių. Pirmininkas, aš noriu pasakyti, kad e, kai kurie iš mūsų yra artimesni Rusijos kaimynai nei kiti ir noriu pasakyti, kad mes tikrai e, nebandome kažkaip neigiamai paveikti, suformuluoti neigiamą Europos įvaizdį jaunosios Rusijos kartos akise tą daro pati Rusija, nepaisant mūsų visų priešingų pasakų. Ponas Karveris, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad pranešime e, <clears throat> reikia pabrėžti taip pat ir tai, kad kai kuriuose narystės siekiančiose šalyse yra nemažai Rusijos atžvilgių teigiamų nuotaikų. Tačiau E, turime aiškiai suvokti, kad e, tokiais savo veiksmais mes paprasčiausiai žaidžiame pagal Putino scenarijų ir jis tik tai e, tokiu būdu sustiprina dar savo pozicijas. Aš noriu pasakyti, kad ponai Užtrevičius ir Tenokas labai pagristai pabrėžė tai, kas šiuo metu vyksta e, Sankt Peterburgė, kur yra susirinkę kraštutiniai dešinieji Europoje. Ir e, dėja turiu paminėti, kad siekiai federalizuoti Europą būtent ir iššaukė dabar tokią reakciją valstybėse narėse stiprėja nacionalistinės nuotaikos. Mes dabar turėtume pasinaudoti galimybę ir galbūt e, tik, tiksliau e, turėtume siekti diplomatinio problemos sprendimo, prisimint pono Junkerio teiginius dėl Europos kariuomenės kūrimo, galbūt e, tai nebūtų pats tinkamiausias e, veiksmas. <clears throat> O mes e, dabar kalbant apie mūsų santykius su artimųjų rytų šalimis, turime taip pat nepamiršti, kad tokiu būdu mes prašy grįžtume į 41 metų situaciją ir Putinas e, pasinaudoja e, mūsų e, tarpusavio nepasitikėjimų santykiuose su Artimų rytų valstybėmis, stiprindamas savo ryšius su jomis. Ponas Borgėčio dabar kalbės. Išgirdome labai daug įvairių nukreipimų nuorodų į istoriją, į kurios kolegos čia nori atkreipti dėmesį. Aš esu tos kartos atstovas, kuri aktyviai dalyvavo kovodama už aktyviai dalyvavo kovoje už išsilaisvinimą nuo Europos Sąjungos. vienas iš tų, kurie mojavo laisvės vėliavą tuo metu, kai Europoje nedaug tokių buvo. Minchinė tuo metu veikė laisvosios Europos radijas, o dabar e, matau, kad e, visi bijo tos e, laisvės E, šiuo dokumentu tikrai negalime teikti, kad mes siekiame laisvės ir taikos, tiksliau taikos. Turėtume kažko siekti pasitelkę dialogą, o ne iš ankstinės nuostatas. Žinoma, turime laikytis griežtos pozicijos, tačiau turime nepamiršti savo tautų interesų, o ne vadovautis kitų interesais. Labai ačiū. Aš e, noriu pasakyti, kad uh, kova už taiką vis tiek reiškia karą. Pone Landsbergis dabar steiksime žodžius apibendrinti diskusiją. Comments. Ačiū pirinkė, ačiū kolegoms už e, visus komentarus. Tikiuosi, kad galėsime tęsti šią diskusiją ir daugelis dalykų, kuriuos minėjote, galbūt paklius į pranešimą, e, galutinę versiją. Vienas dalykas, apie kurį norėčiau pakalbėti, yra tai, kad nemažai jūsų minėjote pagrindą bendradarbiavimą arba jo nebuvimą. Kai kas sakė, kad turime kalbėtis, pradėti kalbėtis, kalbėti, kalbėti, kalbėti. Manau, kad jau galėjome tai padaryti. Kalbėti iš mūsų pusės nėra taip sunku, žinome, kaip tai daryti, visi mes tai žinome. Problema yra kitoje pusėje. <clears throat> Jeigu kažkas būtų pasakytų, kodėl mes nesikalbėme dėl to, kad mes kažkaip kažką neteisingai darome, užsičiaupiame ir tylime, tai kaip kalbėti po lėktuvo numušimo praėjusiais metais. Ką reikėjo, apie ką reikėjo kalbėtis? Apie ką galėjome kalbėtis po to, kai užimtas Balcevo kaimas? Kaip, jų, ką, ką apie jūsų nuomonę reikėtų kalbėti, jeigu bus užimtas Mariupolis? Mes nesuinteresuoti nekalbėti. Žinoma, galime kalbėtis, bet tam turi būti kažkokios šankstinės sąlygos. Man visai nelinksma kad jūs sakote, mes negalime pradėti dialogą su išankstinėmis sąlygomis. Manau, kad turi būti išankstinės sąlygos, nes negalime kalbėtis, kai samdiniai žudo žmonės, samdiniai, kuriems moka Kremlius, žudo žmonės. Noriu paskaityti trumpą pareiškimą. Jeigu panas Kunet Putinas e, nutrauktų tylų karą Ukrainoje, Ukraina turbūt pasiūlytų kažkokią saldainę. <clears throat> Ir jeigu Putinas e, ir toliau užimtų Mariupolį, e, mes taip pat turėtume suformuotą griežtą poziciją, daugiau sankcijų. Todėl sunku e, rasti vieną bendrą sprendimą, kuris numatytų tą tolimesnę strategiją. strategiją. Todėl mano pirmas pasiūlymas yra pagalvoti apie tai, kas įvyko per 19 ES ir Rusijos santykių metų ir pripažinti, kad tarptautinė teisė ir pasitikėjimas e, yra pažeisti ir juos susigražinti užtruks labai ilgai. Labai ačiū. Noriu priminti kolegoms, kad terminams pateikimams ir kovo 30 pirmadienis 18 valanda. Ir dabar turiu pranešti, kad po to parlamentas e, uždaro duris, ta, ta prasme, to termino negalima pratesti. Ir dabar noriu pakviesti kolegą, pono Plenkovičių, perimti pirmininkavimą. Thank you very much, Vice President. Ačiū visapirmininkui Paško. Mėly kolegos, tęsame perėdami prie septintojo klausimo, tai yra Europos energijos saugumo strategija. Pirmiausia, apsvarstysime nuomonę ir po to balsuosime dėl mūsų nuomonės, dėl komisijos komunikato, dėl skirto Europos energetinio saugumo strategijai. Įtrė komitetas balsuos dėl šio dokumento balandžio mėnesį. Pateiktai 52 pakeitimai. Dėkoju visiems nariams, kurie prisidėjo, pateikė pasiūlymo, taip pat šešėliniams pranešėjams ir dėkoju už jų konstruktyvius kompromisus. Labai svarbu aptarti išorės e, energetinio saugumo klausimą šiame komitete, nes jis yra neatskiriama ES išorės santykių dalis. Akivaizdu, kad energetiniai ištekliai vis dažniau panaudoja kaip užsienio politikos priemonė, kaip matėme per pastarosius metus, kai buvo laikinai nutrauktas dujų tiekimas, o tai parodė, kad ES yra pažeidžiama to išorės energijos šokų. E, Globaus peizažas keičiasi kasdien ir jis turi poveikį mūsų kasdieniam gyvenimui. Na, o dabar noriu suteikti žodį mūsų pranešėjui, socialistų ir demokratų kolegai Arne Lyts, kuris pristatys savo nuomonę. Ačiū pirmininkė, kadangi pusė šeštos turėsime bendrą posėdį su kultūros komitetu, tai kalbėsiu labai trumpai, norėčiau pritarti jūsų mintims padėkoti visiems už bendradarbiavimą šešėliniams pranešėjams taip pat. Thank you. 52 pakeitimai buvo pateikti pranešimo projektui ir mes sugebėjome parengti gerus kompromisinius pakeitimus ir įtraukti papildomą šeštąjį punktą. Svarbiausia politiko užduotis yra atsižvelgti į e, būtinybę e, atsižvelgti į santykius tarpusavio su Rusija, todėl labai svarbu sukurti atitinkamą ES energetinė bendryja ir tikiuosi, kad šis dokumentas prie to prisidės. Dėl laikos takos dabar nekalbėsiu išsameu apie atskirus punktus, jeigu būtų klausimų, šešėniai pranešėjai e, ir mes galėtume dar išsameu pasikalbėti, tačiau dabar norėčiau apsiriboti tik tuo, ką pasakiau. Ačiū, pana Lyts. Ar šešėliniai pranešėjai norėtų pasisakyti, dalyvauti sudalyvauti diskusijose. Jeigu ne, tuomet e, siūlau perėti prie balsavimo. Okay. Uh, so, we, we start the vote. Taigi pradėsime balsavimą. Pirmasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Ant šeštasis pakeitimas, kiti atkrito, kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. Antrasis kompromisas, kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Toliau 22 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 23 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 24 pakeitimas, kas už? Prieš susilaiko atmestas. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Toliau 35 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Paprašau patikrinti elektroniniu būdu, nes rezultatas neaiškus. Tik balsuojame dėl 35 pakeitimo. Pradėjome balsuoti, baigiame. 22 už, 28 prieš atmestą. Ketvirtasis kompromisas kas už? Prieš susilaiko pritarta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Toliau individualus pakeitimai, 49, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 50 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas Atmestas. 51. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 52. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. Ir pagaliau šeštasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta galtinis balsavimas dėl nuomonės projekto elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas, baigiamas. 39 už, 9 prieš, 3 susilaikė, sveikiname poną Lyts. Nuomonė patvirtinta. Dear colleagues, we may... Mėly kolegos, dabar trumpa pertrauka iki 17.30, kuomet vyks bendras posėdis su kultūros komitetu. Ačiū.